Um, Sveiki, kolegos, tęsėme posėdį. Norėjau pasakyti, kad e, vakarykščio posėdžio protokolas yra pateiktas jums, jeigu niekas nepateiks pastabų, kurias galite išsakyti, jeigu niekas jų nepateiks, tai laikysime, kad jos patvirtintos. Pranešimas prieš.